Kągi, ponios ir ponai, dabar einame prie balsavimo. Skelbiu, kad bus balsuojama dėl tain pranešimo. Tai yra protokolas dėl ES teisingumo teismo statuto keitimo ir dėl pirmosios e, dalies priedo, pirmojo priedo. Kolega Tain. Taip, kolegos, mes balsuosime dėl dviejų Teisingumo teismui skirtų techninių e, pranešimų. Norėčiau pasakyti štai, ką mes labai apgailėstaujame dėl to, kad taryba būtino teisėjų skaičiaus e, padidinimo uh, nepriemė ir taip atsitiko dėl to, kad valstybės narės nesugebėjo susitarti, iš kokių valstybių narių, narių bus deleguojami šie teisėjai, nors buvo pateikta nemažai sprendimų pasiūlymų. Dėl to procedūrinė tvarka mes numatome visišką išimtį, neturime jokio precedento parlamente, būtent, kad šiandieną ir Teisingumo teismui norėdami palengvinti dalę balsuosime dėl pasiūlymo ir dėl pirmosios dalies, o antroji dalis tarsi liks šalyje, nuo šalyje ir iki 2013 metų vasaros tikimės, kad galėsime užbaigti ir darbus dėl antrosios dalies. Tad e, norėčiau um, kreiptis į valstybės nares, į jų piliečius ir taip pat paraginti gerbti jų teisės ir nežaisti galio žaidimų valstybėse narėse. Dėkuoju. Dėkojame poniai Tain. Balsavimas įvyks vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Pone Poseltai, ar jau turite savo kortelę? Prašom. Ar jau visi balsavote? Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau kitas ponios Tein pranešimas, tai yra ES tarnautojų teismo at interim teisėjai. Taip pat ir dėl šio pranešimo vardiniu būdu balsuojame, pradedame. Ar visi kolegos balsavo? Taip, balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau. FERM pranešimas finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse. Pirmiausiai visas blokas numeris vienas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Dėl to antras blokas atkrenta. Balsuosime dėl pakeisto komisijos pasiūlymo. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Ir teisė kūros rezoliucija, dėl jos balsuojame vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Ar visi parlamentarai nubalsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėjus tiek ponę Tain, tiek Ferm. Toliau, Balsani pranešimas, tai yra taisomojo biudžeto projektas numeris 3 2012-2011 finansinių metų perviršis. Pirmiausiai balsuosime dėl tekstų nuo 1 iki 7, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Visą rezoliuciją dėl jos balsuojame vardiniu būdu, pradedame. Ar visi balsavo? Taip, tuomet balsavimas baigtas. Priimta. Toliau rezoliucija skirta vakarų krantui ir rytų Jeruzaliai. Pirmiausiai balsuosime dėl ECR rezoliucijos. Kas pritarėte? Tai yra 0296 rezoliucijos projektas. Kas už? prieš susilaikę atmesta. Toliau bendroji mm, rezoliucija S ir D, Aldė Žaliųjų ir GUE, kas pritarėte šiam rezoliucijos projektui, pakelėte rankas. Ne, sustokime. Pirmiausia, turime balsuoti dėl 12 punkto atskirai. Dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. Toliau antroji dalis, kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinsime. Mm, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar balsuosime dėl pirmojo punkto. Tai yra EPP frakcijos pateiktas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, priimta. Pasitikrinsime, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Rezoliucijos bendras projektas, kas pritarėte? Pakelti rankas reikia, prašom. Kas prieš? Kas susilaiko? Turime pasitikrinti. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Rezoliucijos projektas priimtas. Damnotan. Ponios ir ponai, nuoširdžiai dėkoju. Dėkoju už mūsų paskutinį plenarinį posėdį prieš vasaros atostogas. Visiems, kurie išvykstate atostogų, linkiu malonaus laiko. Okay.